Allora possiamo prendere posto per iniziare questo. Kolegos, susėskime ir pradėkime mūsų šios dienos posėdžio popietės posėdį. Ir aš norėčiau, kaip galima greičiau, suteikti žodį komisariai. Tam reikia, kad jūs susėstumėte. Ta la sua visita alla Commissione. Džiaugiuosi, kad komisarė atvyko į mūsų posėdį ir pateiks savo nuomonę specifinė tema. O tai yra ES bendradarbiavimas, tarptautinis bendradarbiavimas siekiant uh, tobulinti mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą. Maždaug 15 minučių suteiksime komisariai, o po to aptarsime ir kitus klausimus. Šios dienos tema, dar kartą kartoju, yra tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas mokslinių tyrimų, inovacijų ir mokslų srityje. Taigi tokia mūsų darbo atvarkės, toks darbo atvarkės klausimas, toks mūsų diskusijos klausimas ir dar kartą džiaugiuosi, kad į posėdį atvyko komisarė ir sutikė žodį. Thank you, uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Prieš pristatymą mūsų komunikatą apie tartotinį bendradarbiavimą norėčiau pasveikinti profesorius Aroš iš Prancūzijos ir Wineland iš JAV, kuriems šiandieną buvo skirta Nobelio premija fizikos rytyje. Jie studijavo, jie dirba kvantinės fizikos srityje ir jų tyrimai leidžia žengti pirmuosius žingsnius, kuriant e, supergreitus kompiuterius, kurie remtųsi kvantų fiziką. E, reikia pasakyti, kad e, europiečiui profesoriui 2009 metais jau atiteko Europinė premija mokslas rytyje Ir savame suprantama, kad nuo 2007 metų, kai ta premija teikiama, ji yra suvaidinusi svarbu vaidmenį. Dėkuoju šiandien už galimybę pateikti Jums e, komunikatą, kurį komisija priėmė pereitų metų rugsėjo 17 dieną. Jame kalbama apie ES tarptautinį bendradarbiavimą mokslo ir inovacijų srityje. Čia numatoma nauja strategija tartutiniam bendradarbiavimui. Mokslininkai visada keliavo iš vienos šalies į kitą ir bendradarbiavo su, bendradarbiavo su kolegomis kitose pasaulio vietovėse, siekdami mokslo tyrimų rezultatų. Globalime pasaulyje tai tik tai akcentuoja tarpusavę priklausomybę. Per pastarąjį dešimtmetį mes matome, kad mokslo tyrimų kraštovaizdis plečiasi ir e, tyrimų rezultatų autoriais vis dažniau tampa mokslininkai dirbantis įvairiose šalyse. Ta tendencija matoma taip pat ir privačiam sektoriuje. Europos sektoriuje, Europos Sąjungoje, kur gyvena tik tai septinti 7 procentai pasaulio gyventojų, jai vis tiek tenka 24 procentai e, atliekamų mokslinių tyrimų. Tuo pat metu vadinamosios BRIC šalys - Brazilija, Rusija, Kinija - daug investuoja į naujas mokslo tyrimų programas. Šios tendencijas ES kelia ir iššūkių, ir teikia galimybių. Turime užtikrinti, kad mūsų mokslininkai ir verslas turėtų prieigą prie mokslo tyrimų rezultatų. Globalizacija ir judumas taip pat reiškia, kad atsirado didelė konkurencija siekiant pritraukti geriausius pasaulio protus Mums būtina turėti geriausius pasaulio mokslininkus, kurie leistų išspręsti iškylančias naujas globalinės problemas. Dirbdami drauge mes galime sukurti naujas galimybės inovacijoms ir sustiprinti savo konkurencingumą. Savaime suprantama, kad tarptautinis bendradarbiavimas ir toliau lieka mūsų mokslo politikos svarbių aspektų ir naujoji e, mokslo tyrimų ir inovacijų programa 2020 e, būtent ir atliepia tuos iššūkius. Aš paminėsiu keletą pavyzdžių. E, septintoji tyrimų programa finansavo svarbius klinikinių tyrimų E, partnerystės atvejus e, kartu su tokiamis valstybėmis kaip Islandija, Šveicarija ir kitos. 80 šalių mokslininkai dalyvavo Marys Klodovska Kiuri programoje. Europos mokslo tyrimų taryba suteikia galimybę aukščiausio lygio mokslininkams dirbti Europoje plačios sąsajos tarp e, mokslo tyrimų ir švietimo institucijų taip pat susilaukė finansavimo iš ES per septintąją pagrindų programą ir pasiremiant kitais, kitomis priemonėmis. Japonijos, Rusijos, Kinijos, e, Korejos, Pietų Korejos e, mokslininkai remdamiesi mūsų tarptautiniais susitarimais ir projektais dirba brandolinės sintezės srityje. Nepaisant šių pasiekimų, aišku, kad reikia dar daug ką nuveikti. Ir mes ketiname sustelti ties trimis tikslais. Visų pirma, sustiprinti ES kaip mokslo tyrimų partnerės ekscelenciją ir patrauklumą. Mums reikia prieigos prie žinių žmonių visame pasaulyje. Tačiau, kad galėtume tinkamai bendradarbiauti, turime užtikrinti, kad išliekame patraukliu mokslo tyrimų partnerių globalių mastų. Antra, tam, kad galėtume susidoroti su pagrindiniais iššūkiais, mums reikia sukurti tinkamą potencialą juos įveikti. Ir trečia, Mes turime pasitelkti ES išorės politikos instrumentus. Daugelis iš ES bendradarbiavimo veiksmų remiasi taip pat ir e, mūsų tarptautiniu bendradarbiavimu. Tai pasakytina apie e, veiklą viduram, e, viduržėme jūros regione, o taip pat įgyvendinant tūkstantmečio tikslus. Horizontas 2020 turėtų prasidėti nuo 2014 metų ir e, bus mūsų priemonė įgyvendinant tarptautinę bendradarbiavimo strategiją. Joje dirbsime dviem kryptimis. Visų pirma, ši programa bus atvira dalyviams iš visų šalių ir leis Europos konsorciumams bendradarbiauti su partneriais visame pasaulyje jų pasirinktomis temomis. Taip pat bus ir tikslinės bendradarbiavimo programos, kur politikos formuotoje iš anksto nuspręs, kokioje srityje ir su kokiu partneriu bus bendradarbiaujama. Tos tikslinės programos bus parenkamos bendrų interesų ir abipusių, abipusės naudos principų pagrindų. Horizontas 2020 patobulins situaciją, užtikrindamas strateginį požiūrį, atrenkant tas programas, nustatant aiškius atrankos kriterijus, kurie būtų taikomi nuosekliai visoje programoje. Tęsime savo pastangas, siekdami, kad mūsų veiksmai atneštų apčiuopiamų rezultatų. Tam panaudosime tam tikrus veiksmų planus, kuriuose e, aiškiai įvardinsime šalis, partnerius ir temas, e, su e, kuriomis norėtume bendradarbiauti. Kad galėtume dirbti su pasitikėjimu, su savo partneriais visame pasaulyje, turime sukurti vienodas sąlygas globaliam mokslo tyrimo darbui. Tam reikia suformuluoti bendrus principus tarptautinių lygmenių tokiuose srityse kaip uh, mokslo tyrimai, integralumas, abipusiškumas. E, intelektinės nusavybės problema, perinant prie horizonto 2020, bus ypatingai svarbi. Mūsų strategija susijęja veiksmus ES lygmenių su tarptautinė bendradarbiavimo politika ir mūsų valstybių narių finansavimo programomis. Konkrečiai bus panaudotas e, strateginis e, tarptautinio bendradarbiavimo formas. Jis leidžia dirbti drauge valstybėms narėms, asociuotoms valstybėms ir Europos komisijai. Pastaraisiais metais šis formas kuria bendradarbiavimo darbo tvarkė su tokiamis šalėmis kaip Indija, Brazilija, JAV ir Kinija. Šitą pagreitį reikia išlaikyti. Ir e, komisijos komunikatas, e, kuris paskelbtas šiais metais, e, siekia geriau panaudoti egzistuojančią sinergiją tarp įvairių mokslo tyrimų ir inovacijų programų. Šio komunikato paskelbimas tik tai pirmas žingsnis, kad jis galėtų tikrai veikti, reikia, kad jisai būtų tinkamai integruotas į programą Horizontas 2020. Kas du metus komisija renks ataskaitas, kurios leis e, įvertinti poveikį ir rezultatus. Mums yra labai svarbu iš tikrųjų pasinaudoti mūsų inovacijų ir mokslo tyrimų rezultatais. Ir siekti tų tikslų, kurie numatyti strategijoje Europa 2020. Dėkui. Grazie al commissario per il suo intervento. Iniziamo subito il dibattito dando la parola alla collega Carvaio. Prego. Collega Carvaio, pradame diskusijas. Thank you, uh, President uh, Sartori. Ačiū pirmininkė Sartori. Norėčiau pasveikinti komisarė atvykusią į mūsų ITRE komitetą. Taip pat norėsiu pasidžiaugti komisijos komunikatu, puikiu komunikatu, kuris buvo reikalingas. Kadangi praeitie mes pasigėdome strateginio požiūrio į tarptautinį bendradarbiavimą. Labai, labai svarbu suformuoti aišku požiūrį į tarptautinį bendradarbiavimą kartais yra atskiros programos kuriamos skirtos tarptautiniam bendradarbiavimui, žinoma, yra privalumų ir trūkumų, taip sprendžiant bendradarbiavimo klausimą, bet kuriant tokias atskiras programas galima išspręsti atskiras problemas ir nusakyti prioritetus, bet dar niekada nebuvo suformuota nuomonė, kad reikia laikyti strateginio požiūrio į tarptautinį bendradarbiavimą. Ir todėl mes džiaugiamės dabar, kad tos strateginės gairės buvo suformuluotos e, siekiant e, bendradarbiauti tarptautiniu mastu Europos Sąjungai. Aš taip pat norėčiau išreikšti savo pritarimą e, suformuluotam požiūrium Buvo pasakyta, kad e, konsorciume galės dalyvauti įvairios valstybės. Aš e, tikiuosi, kad jūs turėjote omenyje, kad e, bus nustatytos atskiros nuostatos dėl paramos dalyviams iš išsivyšusių valstybių ir besivystančių valstybių reikėtų, žinoma, turėtų aišku požiūrį į finansavimą. Ir tai siejasi su tikslinėmis priemonėmis. Labai svarbu vis labiau uh, apsispręsti dėl tikslinių priemonių ir taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į lygas, kurios kyla dėl skurdo, tam tikrose Afrikos valstybėse, lygiai taip pat kaip elgėmės su Brazilija, reikėtų ir dabar suformuoti aiškius tikslus tikslinėms valstybėms. Savo komunikate jūs teikėte, kad jūs parengsite e, daugiametės gairias tarptautiniam daugiašalim bedadarbiavimui. Labai svarbu, kad e, šitos kelio gairės būtų labai aiškiai suformuotas pagal savo galiojimo laikotarpį ir kad e, būtų atsiliepiama į 2020, horizontą 2020 tikslus, kadangi horizonto programa pradės veikti jau 14 metais. Todėl reikia laikytis tų nuostatų, kurios yra programoje Horizontas 2020 ir tų pasiūlymų jūsų komunikate. Aš norėčiau paklausti, ar tos kelio gairės jau yra parengtos ir ar jos pradės būti taikomos 2013 metų pabaigoje, kad uh, programa 14 metais galėtų suteikti galimybės pradėti veiksmingai bendarbiauti. Čia reikia su. Grazie, la parola alla collega. Dėkoju. Toliau kolegė Riera Madurel. Ačiū, pirmininkė. Pone komisarė, sveikinu atvykus į šį posėdį savo ir savo frakcijos vardu. Dėkojame Jums, kad sutikote atvykti ir pasikalbėti su mumis. Aš turiu keletą nedidelių pastabų susijusių su komunikatu, kurį Jūs pristatėte, ir susijusių su santykiu tarp šio komunikato ir Horizontas 2020 programa. Kaip žinote, mes šį projektą diskutavome labai išsamei ir mūsų frakcija yra įsitikinusi, kad horizontas 2020 turi būti įgyvendintas ir kad reikia stiprinti bendrą Europos tyrimų erdvę, bet to ji turi būti išplėsta ir tarptautiniu aspektu. Europa dabar, kaip jūs ir pati minėjote, privalo reaguoti į iššūkius daug efektyviau. Iššūkiai tai klimato kaita, energetika ir panašiai. Šios temos yra globalios ir Europa į jas galės efektyviau reaguoti tik tai tuo met, jeigu geriau koordinuos savo tyrimų ir inovacijų veiklą ir tą veiklą padarys tarptautinio masto veikla, bendradarbiaus su trečiosiomis šalimis visame pasaulyje. Todėl mes manome, kad Horizontas 2020 programa turi atspindėti būtent tokius tarptautiškumo poreikius. Jūs tą pabrėžėte ir pasakėte, kad reikia atverti šią programą bendradarbiavimui su trečiosiomis šalimis. Tačiau pačiame komisijos pasiūlyme mūsų frakcija pasigenda būtent šio aspekto pakankamo paminėjimo ar pakankamo svorio jam suteikimo. Tai, ką jūs šiandien pasakėte, nebejotinai yra tiesa, tačiau kodėl to nėra pasiūlyme? Taigi mūsų frakcija norėtų pateikti atitinkamą pakeitimą. Žinoma, mes atsižvelgsime į tai, ką jūs šiandien mums pasakėte. Septintoji tyrimų programa, pagrindų programa ir visi, visos išvados iš to yra padarytos, bet mes pateiksime pakeitimą, su, kuriame paminėsime ir instrumentus, kurių pagalba galima stiprinti dar bendra, bendradarbiavimą tarptautiniu mastu tyrimų ir inovacijų kūrimų srityje. Vis dėlto norėčiau jūsų paklausti, ką jūs apie tai manot, nors mes savo pakeitimą žinoma pateiksime. Toks būtų mūsų pakeitimo turinys. Tarptautinis bendradarbiavimas turi eiti arba vykti dviejomis kryptimis. Jūs tą taip pat paaiškinote. Iš, iš pradžių mes turime stengtis bendradarbiauti su pačiais pažangiausiais pasaulio centrais mokslo ir, ir tyrimų srityje. Turime siekti aukščiausios kokybės, kad galėtume konkuruoti tarptautiniu mastu. Iš kitos pusės reikia bendradarbiauti ir su besivystančiomis šalimis ir stiprinti bendradarbiavimą su jomis. Uh, ir pasinaudoti tenykščių potencialu bei mūsų potencialu tam, kad galėtume paremti ten besivystančias visuomenės, trapes jų santvarkas ir taip prisidėti prie geresnio pasaulio. Aš tikiuosi, kad iš jūsų pasiūlymo šitie aspektai, kad jūsų pasiūlymų šitie aspektai bus sustiprinti. Nors iš principo mums, žinoma, atrodo, kad šis instrumentas yra geras instrumentas stiprinant minėtas temas. Tai būtų instrumentas, kurio pagalba mes galėsime prisivilioti talentus iš trečiųjų šalių ir bendradarbiauti su mokslininkais trečiosiuose šalise. Tai būtų mūsų įrankis e, lengviau investuojant į šias rytis, naudojantis infrastruktūromis tyrimus rytise ir panašiai. Taigi, dar kartą pabrėžiu, tai geras, reikalingas instrumentas, sustiprinantis mūsų tyrimų ir investicijų į tyrimų sritį sistemą. Ši priemonė padės mums susidoroti su tarptautinio masto iššūkiais. Kiti dalykai, kurie svarbus ES, tai energetika, saugumas, vystimasis ir į šias politikos rytis galėsime geriau atsižvelgti taikydami jūsų pristatytą instrumentą. Manau, kad į vis septintojoje pagrindų programoje mes padarėme vieną kitą klaidą ir dabar jūs išvadas padarėte, todėl džiugiuosi, kad jūs atvykote į posėdį ir pritariu tam, ką pasakė ponia Karvaljo. Tai labai svarbus laikotarpis mums ir manau, kad dabar labai svarbu šį dokumentą kuo greičiau patvirtinti. Dėkuoju, sako pirmininkė, toliau ponė Cikau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti komisijos nariai už jos atvykimą į mūsų posėdį. Norėčiau akcentuoti mokslo tyrimų ir inovacijų svarbą ES konkurencingumui. Ir šiame kontekste pabrėžti, kaip mokslas ir inovacijos yra svarbios ES pramoniai. Kad ji būtų konkurencinga, mums reikia išteklių ir užtikrinti jų veiksmingą panaudojimą. Ir būtent todėl, mano nuomonė, yra svarbu plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą, kad ES galėtų plėsti savo mokslą ir inovaciją, susitelkiant ties gamtos ištekliais, jų panaudojimu ir konkrečiai ties Europos pramonės modernizavimu, kad galėtume būti konkurencingi tarptautiniu lygmeniu. Manau taip pat, kad ES strategija mokslo srityje tarptautinėme kontekste reikštų, kad e, reikia daugiau investuoti į kosmoso erdvės tyrimus. Labai svarbu čia bendradarbiauti tarptautiniu mastu. Galileo yra labai svarbus projektas, bet taip pat e, ir kitos erdvės kosmoso tyrimų sritys galėtų būti plėtojamas tarptautiniu mastu. Taip pat, kalbant apie brandolinę energetiką, tai taip pat sektorius, kuriame būtina plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą. Na ir pagaliau ponė komisijos narė, manau, kad e, labai svarbu daugiau investuoti, prisidėti prie to, kad e, tos publikacijos, e, kurios gerai žinomas tapatiniu mastu gimtų būtent Europos teritorijoje, vadinasi, reikia daugiau investuoti į mokslą, tai taip pat prisidės prie to, kad e, jauni mokslininkai jūs stimulą tęsti savo mokslinius tyrimus savo srityse. Aš taip pat e, dar kartą pakartosiu, kad daugiau dėmesio reikėtų skirti kosmoso tyrimams, brandoliniai energetikai, ir Europos pramoniai, kad ji būtų konkurencingesnė, o be mokslo ji tokia būti negali. Dėkoju, ponė Tikau. Dėkoju, ponė pirmininkė, ir ačiū komisijos nariai, kad ji dalyvauja. Šiandieną mūsų posėdėje mūsų komitetas visiškai pritarė jums, kai jūs siekiate mokslo tyrimų ir technologijų plėtros Europos Sąjungoje ir siekite, kad ES taptų mokslo srities lyderė pasaulyje. Pirmasis klausimas, kuris man kyla, kalbant apie tai, yra apie pinigus. Kiek pinigų yra įmanoma gauti, kaip užtikrinti, kad bus pakankamai skiriama būtent šiai sričiai. Antra, jūs pati paminėjote intelektinės nusavybės reikalus e, ir kaip tai yra susiję su naujomis mintimis, idėjomis ir ne, kaip tai bus sprendžiama, kada vykdomi bendri tyrimai. Mes jau esame matę, kad iPad, iPhone buvo sukurti ES, o paskui jau pati idėja buvo išvystyta JAV. Aš žinau, kad asmeniškai jūs nesuvaidinate čia jokio vaidmens, bet e, kiti komisijos nariai e, nesėmė atitinkamų priemonių, kad apgintų intelektinės nusavybės teisės. Na ir dar vienas dalykas - biurokratinės kliūtis kylančios e, smulkesnių mokslo institucijų mokslininkams, smulkioms įmonėms, kurie galėtų uh, E, atlikti svarbių mokslinių tyrimų, bet negali, neturi galimybės e, susijungti ar patekti į didesnius konsorcijumus. Jie galėtų dirbti tiek nacionaliniu, tiek transnacionaliniu lygmeniu. Na ir e, pagaliau prieiga prie žmonių, galimybė pasikviesti mokslininkus iš įvairių mokslo sričių, koordinuoti uh, jų veiklą tarpusavyje. Kai kalbame apie žmonės, labai dažnai užmirštame, kad jie yra savos srities specialistai, kurie labai gerai pažįsta savo kolegas, bet mes nepakankamai gerai panaudojame jų kontaktinių asmenų sąrašą. E, jeigu e, sugebėsime tų žmonės burti į e, mokslo mokslininkų grupės, jie savo ruoštų galės e, sukelti daugiau pinigų iš e, privačių šaltinių. Jūs paminėjote taip pat e, kelio gairių žemėlapius, planus. Mums labai svarbu, kad būtų paskui galima kontroliuoti, ar tai, kas numatyta juose, yra tinkamai įgyventama. Dėkoju. Dabar ponė Toms. Commissioner, thank you very much for coming here today, and I also want to con congratulate you with the strategic approach to international. Pirmininkė, gerbiama komisarė, aš norėčiau pasveikinti Jūs prieimus strateginės gairias dėl tarptautinio bendradarbiavimo mokslo tyrimų srityje. Pasaulis tampa vis labiau globalus, vis daugiau valstybių bendradarbiauja. Aš buvau vienoje konferencijoje neseniai ir joje dalyvavo Brazilijos, Pietų Afrikos ir Indijos atstovai, kurie kalbėjo apie tai, kad e, galvojama kurti mokslininkų bendrijas, bendryje, kurioje mokslininkai judėtų, taip sakant, be sienų. Tai Labai svarbu, toks laisvas e, judėjimas yra svarbus ir studentams. Taigi tas pavyzdys gali būti užkečiantis ir Europą. Be to, jūs minėjote, kad antras uždavinys yra priimti tarptautinius iššūkius, pritraukti jaunuosius mokslininkus, talentus. Ar jūs nemanote, kad mes čia susidursime su tam tikrais konfliktais, kadangi kai kurios valstybės jau dabar e, tuo užsima, vilioja talentus? Galbūt reikėtų mums ieškoti prieigos prie JAV mokslinio potencialo. Kita vertus, kas e, ir kaip bus finansuojama, kaip bus finansuojamas ta, tie e, tarptautiniai mokslo mainai. Dėkoju. Merci, Madame la Présidente. Košai. Ačiū. Dėkoju. Pirmininkė, dėkoju ir komisariai už atvykimą. Norėčiau pasinaudoti progą ir pasveikinti mano kolegą iš Prancūzijos, mano kraštietį, gavusi šiandien Nobelio premiją fizikos srityje. Na, kaip pasižiūrime, kas vyksta šiandien e, mūsų mokslo erdvėje, tyrimo erdvėje, kai pasižiūrime, kad svarstome Horizontas 2020 programą, tai kartais tenka nustepti. E, matome, kad daugiausia tyrimų yra padaroma aukštųjų technologijų srityje, kai gyvendinami tokių technologijų projektai. Na, aš tai suprantu, kad aukštųjų technologijų projektai daugiausia susijęs su ištekliais, kurie yra ne tik mūsų šalyse, bet ir kitose šalyse visame pasaulyje. Ir bendradarbiavimas su tam tikromis šalimis ne visuomet yra pats lengviausias šioje srityje. Sakykime, kai kalbam apie branduolinius tyrimus ar apie kitus tyrimus, apskritai kalbant, branduoliniai tyrimai nebūtinai yra svarb... mūsų ateities technologija. Čia dar reikėtų pagalvoti, ar verta į tai tiek daug investuoti. Tačiau kitas dalykas yra toks, kad kai bendradarbiaujame su trečiosiomis šalimis arba su šalimis visame pasaulyje, tai reikėtų susikoncentruoti į labai specifinius projektus. Tai galėtų būti ir tų taip vadinamieji low-tech, paprastųjų technologijų projektai. Tai galėtų būti projektai tokioms šalims, kurių gyventojai neturi prieigos prie elektros energijos išteklių ir šaltinių, juk yra šimtai tūkstančių žmonių, kurie vis dar neturi nei jokių, sakykime, skalbimo mašinų ar panašių technologijų, kadangi jie tiesiog neturi elektros energijos. Arba, sakykime, farmakologijos pramonėje ar žemės ūkyje visokiausios kultūros yra išvedamos uh, kurios tikrai nepriklauso aukštųjų technologijų sričiai, tačiau gali padėti žmonėms tose šalyse. Ir šito dalyko aš pasigendu jūsų strategijoje. Galbūt tikrai būtų galima labiau atsižvelgti į kai kurių pietų pusrytulėje esančių tautų poreikius ir daugiau atsižvelgti į paprastasias technologijas, lautek taip vadinamas. Ačiū. Toliau kolega Medzaros. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti komisarę atvykus į mūsų posėdį ir pabrėžti, kad strategija jau seniai buvo labai reikalinga. Mes visi sveikiname jos atsiradimą. Europos Sąjunga yra tarsi sala tyrimų srityje. Ir bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis yra dažnai labai sudėtingas. Problema yra ir intelektinės nusavybės teisų apsauga. Ir čia mes tikrai nesame labai toli pažengę, skirtingai nuo, sakykime, vieningo patento sistemos, kur mes jau esame pasiekę daugiau pažangos. Nes 2017 metais, atrodo, bus įvestas vieningas Europos patentas ir ši sistema padės mums sutelkti savo pajėgumus, savo šiuo metu dar vis labai išbarstytas galimybės. ES yra neįlinis organizmas, susidedantis iš 27 dalių, kiekvienoje šalyje yra daugybė skirtingų universitetų ir tyrimų institucijų. Ir mūsų pastangos turėtų eiti tą linkmę, kad mes sieksime sinergijos tarp tų skirtingų institutų, institucijų, tyrimų centrų ir panašiai. Europos technologijų institutas būtų vienas žingsnis teisinga linkme. Tačiau tai būtų tik pirmasis žingsnis, jų turėtų būti ateityje daugiau. Na, o komisarės norėčiau paklausti tokio dalyko. Ar komisija ketina steigti daugiau tokio pabudžio institutų, nes man atrodo, kad tokių vieningų institutų reikėtų daugiau. Priešingų atvejų mūsų didieji protai iškeliaus į kitas šalis. Aš pati dirbau 30 metų mokslo srityje ir aš pats dirbau 30 metų mokslo srityje ir puikiai žinau, kad mūsų tyrėjai yra niekiek neprastesni negu kitų šalių tyrėjai. Tikiuosi, kad mes galėsime efektyviai pasipriešinti protų nutekėjimo tendencijoms. Dažnai tą ištarėme tą žodį ekscelencija ar aukščiausia kokybė. Bet ką reiškia ta ekscelencija? Reikia remti tyrimų centrus ir tam reikia labai gerai apgalvotų žingsnių. Pone Hercog. Sveikinu Jūs, ponė komisijos narė, tarp mūsų. Jų, mes esame Jūsų strateginis partneris per ateinančius keletą mėnesių siekiant užsitikrinti mokslo tyrimų finansavimus ES. Aš rengiu pranešimą apie tai daugiametės e, finansinės programos kontekste E, iš tikrųjų reikia paieškoti, kaip galėtume finansinius išteklius maksimizuoti. Ir e, reikia e, pasakyti, kad kai kurios iš valstybių narių turėtų pakeisti savo nuomonę. Jos kovoja tik tai apie savo skiriamus sanglaudos fondus. Mums reikėtų ES tarptautinių tinklų priemonės, kuri jungtų ne vien tik tai e, elektronikos tinklus, bet taip pat ir mokslininkus. Tad e, ar e, planuojate dirbti šią kryptimį? E, yra valstybių narių, kurios nenorėtų, kad e, E, protai nutekėtų iš jų valstybių, bet jie tada turėtų pritarti tam, ką darote jūs. E, taip, mes norime išsaugoti jau dabar veikiančius projektus, e, tokius kaip Kozme, Galilėjo, ITER. Bet tuo pat metu mes e, turime išsaugoti ir e, tą finansavimą, kuris numatytas e, penktajame skyriuje - administracinės išlaidos, nes be to mes negalėsime parengti ir vykdyti tinkamų projektų. Dėkuoju, dabar paskutinis pasakys, ne, pirminkė pasitaiso ir suteikia žodį poniai Tikau. Dėkuoju, e, ponė pirmininkė. Greta mokslo tyrimų brandolinės energetikos rytyje norėčiau akcentuoti, kad tarptautinių lygmenių mums reikia bendradarbiauti ir brandolinės saugos srityje. E, brandolinės jėgainės e, yra sukaupusios nemažai brandalinių atliekų, jos yra jau keletą dešimtmečių amžiaus ir todėl reikia tarptautinių lygmenių bendradarbiauti ir šioje srityje. Et on nous dit souvent dans les discours, la croissance, on l'obtient. Ponas Odį. E, Pane pirmininkė, mes dažnai girdime jūs sakant, kad mokslas, inovacijos e, veda link vystimosi. Kalbame čia apie tarptautinį bendradarbiavimą. Bet e, ką galėtume pasakyti apie veiklą, kuri tikrai būtų naudinga firmoms, e, įmonėms. Na ir jeigu viskas bus e, atvira, jeigu prieiga bus visiškai atvira, tai ar iš tikrųjų tai bus naudinga mūsų įmonėms ir ar mes neišvaisysime savo intelektinės nusavybės. Gogenkwen. Dėkoju e, visiems e, kolegoms e, už jų pasisakymus. Vienas iš jų paminėjo, kad šiandien aš susitinku su savo strateginiais partneriais būsimuosiuose mūšiuose dėl biudžeto. Taip pat buvo paminėta, kad neturėtume nukrypti nuo tarptautinio matmens šitoje diskusijoje. Iš tikrųjų, e, mūsų laukia labai didžiulis mūšis. Tai, ką girdime iš koreper posėdžių, iš tikrųjų mūsų nedžiugina. E, matome, kad vyksta diskusija apie bendrąją žemės ūkio politiką ir sanglaudos politiką. Ir e, kai ateina laikas pradėti e, siekti kompromisų, ieškoti, ką galima būtų paukoti. Ta aukojama avelė gali tapti kaip tik ir e, mokslo tyrimai ir inovacijos. E. Tad e, tai reiškia, kad kai mes kalbame apie savo dabar aptariamą politikos rytį, kad tai yra ateities politika, ji gali prisidėti prie mūsų ekonomikos augimo ir kurti naujas darbo vietas. Aš tikrai tikiu, kad jūs mane rimtai paremsite šito siekiant. E, kalbant apie bendradarbiavimo tikslinius veiksmus, be abejo, jų bus, e, kai mes, politikos formuotojai, iš anksto apsispręsime dėl bendradarbiavimo srities ir partnerių. Na, pavyzdžiui, energetikos rytyje mes e, prašysime konsultacijų iš energetikos generalinio direktorato, kad galėtume įvardinti tas sritis, kur mums reikėtų siekti sustiprinto tarptautinio bendradarbiavimo. Ir žinoma, reikės įvardinti ir tas šalis partneris, kurias reikės įtraukti į tą bendradarbiavimą. Taigi atskirose bendradarbiavimo srityse mes turėsime užtikrinti, kad dirbsime ranka rankon su atitinkamu generaliniu direktoratu. Taip pat svarbu pabrėžti, kad septintoji pagrindų programa ir Horizontas 2020 yra atviros programos. Partneriai ne iš ES šiuo metu sudaro 5 procentus dalyvių septintojoje programoje. Bet aš pripažįstu, kad reikia daugiau nuveikti, akcentuojant, kad e, šios programos ir horizonto 2020 visi elementai yra atviri privataus, viešo sektoriaus, mokslo tyrimų sektorių dalyvavimui iš viso pasaulio. Ta reikia akcentuoti, nors mes visą tai puikiai suprantame. Mes e, tarptautinio bendradarbiavimo specialiai nekviečiame, neagituojame, tačiau jis yra absoliučiai galimas. Kalbant apie e, pasaulio banko klasifikacijoje esančias šalis, kurios yra e, menkiau pasiturinčios, automatiškai būtų finansuojamos iš e, šio šaltinio. Horizonto 2020 atveju e, šie kriterijai bus peržiūrėti remiantis papildomų BVP kriterijumi ir Ten nepateks to šalis, kurių BVP viršys tam tikrą ribą. E, tai yra reikalinga, nes, pavyzdžiui, tokios valstybės narės, kurios priklauso BRICS grupiai, jau yra pasiekusios tą lygį, kuris leidžia joms e, lygiai greta dalyvauti bendradarbiavimo programuose su Europos Sąjunga kelio gairių žemėlapiai be abejo bus vertinami kas du metai ir nepriklausomų vertintojų. Aš jau minėjau, kad labai svarbu, kad mes atidžiai pažvelgtume į tikslus išsikeltus gairėse ir pažiūrėti, ar tai, kas buvo pažadėta, iš tikrųjų gyvendinta. Automatinis finansavimas pagal septintąją pagrindų programą buvo ribojamas, kaip aš jau minėjau, tik tai tom šalims, kurios yra nedidelių pajamų šalys. Kitos galėjo pasinaudoti finansavimu tik tai labai konkrečiais atvejais, abi dvi šalių susitarimų pagrindu arba ten, kur jų bendradarbiavimas užtikrina e, konkretaus projekto sėkmę. E, tie principai pereis ir į horizontas 2020 su viena išimtim, kad automatinis finansavimas bus priklausomas ir nuo BVP kriterijaus. Mane nuvylė vienas iš kalbėtojų, kuris pasakė, kad horizonte 2020 neranda nuorodos į BŽUP. E, jūs kalbėjote apie permą kultūras, turėsiu pasitikslinti, ką tai iš tikrųjų reiškia. Tačiau E, e, mes numatome, kad mokslo tyrimų ir inovacijų bei žemės ūkio direktoratų direktoriai turės bendradarbiauti glaudžiau. Žemės ūkis yra tarp šešių svarbiausių horizonto 2020 temų. Iš tikrųjų, tai sritis, kur galime daug nuveikti su tartotiniais partneriais ir kur dirbame su jais gana glaudžiai, kurdami bendras strategijas mokslo tyrimų infrastruktūros projektai iš tikrųjų dažnai dideli, reikalauja paramos iš atskirų valstybių narių. E, Pone Tikau paminėjo ITER projektą, CERN projektas, e, būtų dar vienas pavyzdys. Mes žinome pastarojo meto mokslo atradimus padarytus tenai. Ir tai savai mes suprantama pabrėžia tarptautinio bendradarbiavimo poreikį. Mes ketiname remtis e, patirtimi, e, panaudojant infrastruktūrą, kuri yra tarptautinė. Mes taip pat turime e, vyresniųjų pareigūnų specialią ekspertų grupę G8 šalių formate. Daug kas kalbėjo apie tai, kad būtina įtraukti pramonę, palengventi prieigą mažiems mokslo tyrimo institutams, įmonėms, atskiriems mokslininkams, kad jie e, galėtų e, su mažesne e, sumažės, e, su mažiau biurokratijos įsijungti į šią veiklą, negu kad yra dabar pagal septintąją darbų e, mokslo tyrimų programą. Ir e, šiame kontekste noriu padėkoti jūsų komitetui už jų reikalavimą, kad Horizontas 2020 lyginant su septintąją programą būtų numatytų supaprastintas dalyvavimo taisyklės. Nepaisant to, ar e, mokslo institutas yra mažas, e, jūs vis tiek turite turėti galimybę taip pat kaip ir didesnės institucijas dalyvauti programoje. Įsigaliojus naujam e, finansų reglamentui Taip pat turėtų būti visiškai aišku, kad e, formuluotės ten turėtų būti palankios mažoms ir vidutinėms įmonėms. Didelė problema mm, Europos e, mokslininkams ir e, mm, įmonėms yra intelektinės nusibės teisių problema. Draugės su komisaru Barnie mes stengiamės suformuoluoti naują intelektinės nusavybės apsaugos režimą ir užtikrinti, kad būtų sukurta sistema, kuri gina ir paremia intelektinės nusavybės teisės, kurios yra sukūriamos čia Europoje. Žinoma, jūs teisūs sakydami, kad e, mes matome, kad mokslo tyrimų rezultatai, kurie pasiekti Europoje, yra dažnai panaudojami už jos ribų. Ir iš tikrųjų mes norime uh, įveikti tuos barjerus ir užtikrinti, kad jeigu Europoje yra pasiekiami kažkokie uh, mokslo tyrimų rezultatai komercinė prasme būtų taip pat pradėti naudoti čia. E, Šią prasme dirbame patentų srityje novatoriškų e, viešųjų pirkimų srityje. Visa tai yra elementai, kurie prisideda prie to, kad galėtume užtikrinti, kad tai, ką sukūrėme Europoje, kiek tik tai įmanoma būtų ir komercinė prasme panaudojama čia. Kiek galėdama, ponė pirmininkė, bandžiau atsakyti į tuos klausimus, kuriuos kėlė komiteto nariai. Dėkoju dar kartą už tai, kad leidote man e, dalyvauti šios dienos diskusijoje. Mokslas e, sienų nepripažįsta, turime bendradarbiauti tarptautiniu mastu, Sėkmingai tai darėme praeitįje ir turime užtikrinti, kad ir Horizontas 2020 būtų tiek pat atvira programa kaip ir septintoji pagrindų programa. Ir taip pat e, tikiuosi sėkmės e, mūsų laukiančiuose mūšiuose dėl biudžeto. Komisija. Visų kolegų vardu norėčiau padėkoti komisarai. Norėčiau padėkoti už puikiai bendradarbiavimą ir iki susitikimo kitais, kitą kartą. Bene, ora cominciamo. Tęsime posėdį, žvelgiame į kitą mūsų darbo tvarkės klausimą. dabartiniai iššūkiai ir galimybės atsinaujinančiai energijai Europos energijos vidaus rinkoje. Artė yra atvykusi į mūsų posėdį, ji ši televizija rengia reportažą apie mūsų diskusijas. Gerbiamas kolegės, gerbiam kolegos. Šiandien pirmą kartą kalbame šią be bejonių labai svarbę ateičiai temą. Svarbę apsirūpinančiai energijos šaltiniais. Mano manimu, komunikate, kurį pateikė komisija, labai teisingai atspindima situacija susijusi su atsinaujinančiais energijos šaltiniais. Ten paminėtos pačios svarbiausios problemos. Tačiau nagrinėdami šią temą mes nepradedame nuo nulio. Nereikėtų daug rašyti arba kalbėti, kad atsinaujinanti energija galėtų įnešti didžiulį indėlį siekiant apsirūpinti energijos šaltiniais ateityje. Todėl aš norėčiau šiandien suformuoluoti pradinės mintis, bet norėčiau išklausyti ir kolegų nuomonės prieš pradėdamas rašyti pranešimą. Pirma, akivaizdu, kad atsinaunanti energija plinta daug greičiau, negu mes galime tikėtis Pateiksiu pavyzdį. Nuo 2007 metų atsinaujinančių energijos šaltinių apimtis padidėjo 10 kartų. Atsinaujinančios energijos šaltiniai, žinoma, kol kas dviem trečdaliais yra finansuojami iš valstybės. Taigi čia yra klausimai, problemos, kurias reikės spręsti. Jeigu norėtume didesnio atsinaujinančių energijos šaltinių indėlių, tai turėtume atsakyti pirmiausia į tuos mano minėtus klausimus. Ir nieko naujo nebus, jeigu aš pasakysiu, jog trys dalykai yra svarbus. Tai yra energetinis saugumas, tai yra veiksmumas, veiksmingumas ir tvarumas. Norėčiau atsakyti į kai kuriuos e, klausimus. Pirmiausia, kaštų klausimas, kaštų, kurie kyla gaminant atsinaujinančią energiją. Ypač tais atvejais, kai atsinaujinanti energija yra gaminama labai plačiai, ten kaštai yra didžiuliai, kadangi reikia subsidijuoti tą gamybos būtą, kita vertus vartotojai negali pakelti tos finansinės naštos. Kita reikėtų aptarti infrastruktūros klausimus, infrastruktūros, kur nepasiruošusi restruktūrizavimą arba skaidimui. Ir be to reikės ir ateityje tos tradicinės energijos šaltinių, kadangi atsinaujinantys šaltiniai nėra pastovus. Vokietijoje 12 milijardų eurų per metus išleidžiama siekiant skatinti atsinaujinančios energijos gamybą. Ateitie galvojama apie šimtus milijardų. Taigi į šitą finansų klausimą reikės atsakyti. Ar apskritai nežinia, ar atsakymas yra įmanomas. Kita vertus reikėtų pridurti, kad dalis tų finansinių išteklių susigražinama Europoje, kadangi yra kūrimas naujos darbo vietos ir taip toliau. Bent jau Vokietijoje saulės energija yra gaminama nebe Vokietijos gaminamų, gamintojų, bet e, kiniečių pramonės pagalba. Taigi tokios praktikos tęsti nebegalima, reikėtų išsiaiškinti, kaip apdairiau naudoti savo finansus, infrastruktūra. Reikalinga visai kitokia infrastruktūra negu praeitie, kad ji nebūtų priklausoma nuo oro sąlygų, kad e, energijos gamyba būtų pastovi. Yra sakoma, kad e, energijos trūkumas dažniausiai paaiškinamas tuo, kad nėra pastovių galimybių e, perkelti naują energijos, e, alternatyvių energijos šaltinių į dabartinės struktūras, reikalingi e, jungtis, tinklai. Be to reikėtų permastyti mūsų turimas skatinimo priemonės E, prekybos taršos leidimai sistema atrodo nustato per daug žemas kainas. Ir kai kas bando paaiškinti tą situaciją finansinė krize. Tačiau kita vertus, jeigu norime pakeisti tradicinę energiją atsinaujinančiais šaltiniais, tuomet turime turėti omenyje, kad bus išmetama mažiau taršalų ir tada uh, paklausa emisijos e, taršos leidimams bus dar mažesnė ir tuomet kainą bus galima mažinti dar labiau. Taigi ir toliau reikia klausti savęs, ar ilgainių mes turime ir toliau formuluoti lygiaverčius tikslus. Daug tikslų šalia vienas kito galbūt gali ir nuraminti, kadangi uh, Visą tai įsispindi antraštėse, tačiau nežinia, ar poveikis, ar nauda iš to yra apčiuopiama. Dar vienas dalykas, kurį norėjau paminėti, tai subsidijų tema. Subsidijos nėra tvarios. Šitas gamybos būdas yra labai brangus ir šitos subsidijos tiesiog sukuria nevienodas konkurencinės sąlygas Europos rinkoje. Tuo labiau, kad subsidijų modeliai yra skirtingi skirtingose valstybėse. Vienas investuotojas galbūt e, lang, e, palankiau vertina galimybę investuoti fotovoltaikai, nei energijai gaminti Vokietijoje šiaurėje, negu Graikijoje. Tai yra netoleruotina padėtis, kadangi investuojamos milžiniškos sumos Vokietijoje, nors Vokietijoje už daug mažesnę kainą būtų galima gauti daug didesnės naudos. Taigi komisaras jau nekartą minėjo tą aplinkybę, atkreipė į ją dėmesį. Taip pat komisijos komunikate atsispindi ir svarbiausias politinių debatų klausimas ar nereikėtų konkretesnių Europos finansavimo pagrindų, ar nereikėtų pagalvoti, kaip neskaidyti to subsidijavimo atskirose valstybėse ir ar nereikėtų pradėti Europos mastu skatinti atsinaunančių energijos šaltinių plėtojimą. Žinoma, to negalima padaryti per vieną naktį. Aš puikiai suprantu, koks politinis spaudimas vyrauja atskirose valstybėse. Tačiau manyčiau, kad daugiau politinio realizmo būtų tikrai naudinga. Palankės kainos, sistemingas e, finansavimas atneštų mums daug daugiau naudos. Mes galime dar kartą parašyti tai, ką ir šiaip žinome. Tačiau galbūt reikėtų pranešime suformuoti tuos klausimus, dėl kurių būtų verta padiskutuoti su taryba ir siekti, kad konkretus klausimas būtų kitaip formuluojamas, negu tai buvo daromas, daroma prieš porą metų. Dėkoju už jūsų dėmesį. Aš tikiuosi įdomių jūsų pasisakymų, o po to tikiuosi ir labai gero bendro rezultato. Bene, grazie al kolega Roil. Dėkojame kolegai Roil. Pradėsime diskusijas šią temą. Turime dar 40 ar 45 minutės. Pirmasis kalbės ponas Lange. Ačiū pirmininkė. Ačiū ir ponui Roil už jo pasisakymą. Leiskite ir man pasakyti keletą dalykų, kurie, man atrodo, patys svarbiausi. Ir jie kažkuria prasme panašus į tuos aspektus, kuriuos jūs, ponė Rolis, suminėjote. Ir aš suprantu, kad dabar ener mūsų energetikos politika yra labai susiskaldžiusi. Ir tikrai būtų prasminga pamastyti apie tai, kuriuose vietose mes turėtume su, uh, vienyti savo veiklą, sutelkti ją į tam tikrus kertinius punktus. Ir taršos leidimų diskusija šiek tiek nukreipia dis, mūsų dėmesį į ne pačius svarbiausius dalykus. Planuose daugiausia kalbama apie atsinaujinančią energetiką ir energetinį efektyvumą. Ir aš manau, kad būtent šioje šie du aspektai turėtų būti esminiai mūsų 2000, politikos iki 2005 metų ramščiai. Tam, kad mes vis dėlto taptume nepriklausomi nuo įprastinių energijos šaltinių. Taigi, koncentracija, stipresnė koncentracija, tikslingesnė koncentracija yra būtina. Na ir dėl atsinaujinančių energijos šaltinių noriu pasakyti štai ką. Iki 2020 metų esame numatę savo tikslus, 20 procentų energi visos energijos turi būti pagaminama per atsinaujinančius energetikos šaltinius. Valstybės narės šį tikslą įgyvendina ne vienodų mastų, tačiau yra vilčių, kad bendrai paėmus mes jo pasieksime. Bet tada jau kyla klausimas, o kas bus toliau? Ar paliksime viską taip, kaip yra, ir tada dirbsime pagal 2050 kelio planą, ar darysime kažkokius tarpinius sustojimus ir apmastysime, kur link einame, kokiu politinių priemonių imamės ir kaip organizuosime mūsų politiką toliau. Taigi, ką Jūs manote dėl to kelio plano, kuris dabar yra parengtas ir pagal kurį turėtumėm veikti? Taip, ponas Rolis toliau kėlė ir subsidijų klausimą. Teisingai jis yra vertas tokio svarstymo. Ar ir toliau mums reikia subsidijuoti atsinaujinančią energetiką? Bet kuriuo atveju mums reikia subsidijavimo sistemos, tačiau dirbti taip susiskaldžiusiai, tokiu mozaikos principu kaip lygi šiol, yra neprasminga. Skirtingos subsidijavimo sistemos veikia skirtingai, kai kurios šalis yra įsivedę pardavimo tinklams įstatymus, kit, pas kitus galioja konkursai, kvotos ir panašiai. Ir rezultatai kiekvienoje šalyje yra labai skirtingi. Ekonomikos krizė parodė, kad tokios subsidijavimo priemonės gali nuvesti prie labai didelių konkurencinių iškraipimų. Visą tai rodo, kad mums reikia stipresnio europietiškumo šioje srityje, kad galėtume išvengti ir tos mozaikos, ir tų neligumų. Pažiūrėkim, kas vyksta tuose regionuose. Europoje, kai kuriuose šalyse, kur yra daug vėjo, visiškai neinstaliuojamos vėjo jėgainės, neįrenginėjamos vėjo jėgainės, kita vertus, kitose šalyse kur nėra tokio potencialo, yra kažkas statoma. Ir tokios šalis tada atitinkamai tam tikros kitos šalis, kurios neturi pajėgumų subsidijuoti, jos yra iš vis išjungiamos iš tos rinkos. Mes turime nusistatyti, aišku, savo bendrus tikslus ir bendromis politinėmis priemonėmis jų siekti. Tai reiškia stipresnis Europos vaidmuo šioje srityje. Kitaip sakant, reikėtų pagalvoti ir apie tai, kaip bus elgiamasi su atsinaujinančiomis atsinaujinančiais energetikos šaltiniais, kaip sukursime palankų investavimui klimatą. Sakykime, Graikija dabar turi problemų ir daugam atrodo, kad Graikija galbūt turėtų išeiti iš eurozonos, taigi investicinių garantijų dėl Graikijos nėra jokių. Tai problema. Kitas dalykas mums reikia kažkaip garantuoti, kad investavimas į atsinaujinančią energetiką bus patikimas, kad jis bus stabilus. Dar vienas dalykas - išmanieji tinklai. Mums reikia ne tik didelių tinklų, bet ir mažų energijos gamybos įmonių, kurios galėtų būti integruojamos į tinklą tik tai per išmaniuosius tinklus. Būtent dėl šių priežasčių inovacijas tinklų srityje reikia ypatingai remti. Ačiū pirmininkė. Dėkojame. Toliau kalbės ponia Haulė. Um, dėkoju. Dėkoju ponui Rojau už e, tai, kaip jūs pavadinote savo ataskaitą, kalbate apie iššūkius ir galimybės. E, tos problemas, kurias keliate, iš tikrųjų yra pačios aktualiausios šioje diskusijoje. E, labai svarbu taip pat įsivaizduoti ir bendrai kontekstą, kodėl mums reikia atsinaujinančių šaltinių. O atsakymas yra toks, kad e, kuo sparčiau reikėtų pradėti mažinti e, iškastinio kūro ir naudojimą ir CO2 išlakas, o prekybos taršos leidimais sistema adekvačiai šios problemos neišsprendžia. Būtent atsinaujinančių šaltinių naudojimas e, venč, e, veda mus prie mažesnio CO2 išlakų kiekio. Ir jeigu galvosime apie kitas alternatyvas, tai jos e, nėra labai užtikrintos. Nieko naujo nėra brandolinėje energetikoje. Po Japonijos avarijos tie dalykai sustojo, tad tikrovė tokia, kad būtent Atsinaujančiais šaltiniais mes turime grįsti savo dekarbonizacijos veiksmus. Mes turime tą suvokti ir e, užtikrintai žengti links, e, link 2030 e, metų tikslų įgyvenimo, nes tai suteiktų pasitikėjimo mūsų pramoniai ir įtrauktų ją į tą procesą. Yra paskaičiuota, kad e, oro energetika galėtų atnešti maždaug tūkstantį gigavatų pajėgumų. E, aš sutinku, kad e, ne viskas yra vietoje Europoje gaminama, sakysime, E, saulės baterijos, daug iš jų gaminama Kinijoje. E, bet apskritai tariant, e, šie veiksmai atveria ir naujas galimybas mūsų pačių pramoniai ir mes turime raginti ją konkuruoti. Dėl sąnaudų problemos svarbu čia nepasimesti uh, E, svarstant apie tai, kodėl auga energetikos sąskaitos. E, vienas iš mūsų buvusių kolegų Europos parlamente yra atlikęs analizę, kuri rodo, kad e, du trešdaliai elektros energijos kainos padidėjimo buvo nulemta dujų ir naftos kainų didėjimo Tai svarbu, nes tai susiję su platesniu energetinio saugumo klausimu ir su didesnės nepriklausomybės problema. Jeigu mes naudosime daugiau atsinaujinančių šaltinių, tuomet nebusime tiek priklausomi nuo iškastinio kūro, kurį perkame nebūtinai iš stabiliausių valstybių. Egzistuoja nemažai procesų, kurie dabar kuriami, kurie leistų mums užtikrinti kad turėtume iš ko susimokėti už e, infrastruktūrą. E, mes jau dabar turime nemažai e, saugojimo ir sandėliavimo įrangos e, įvairiose valstybėse narėse, kurią galima būtų veiksmingai panaudoti. E, antra vertus, e, atsinaujinančių šaltinių panaudojimo kaina taip pat krinta, skaičiuota, kad saulės energetika ir vėjo energija iki 2020-ųjų galės tapti konkurencinga. Mums reikia taip pat siekti platesnių a, politinių a, dividendų, užtikrinant, kad visos atsinaujinančių energijos šaltinių rūšys bus vystamos visose šalyse be didesnės specializacijos. Dabar panas Turmas. Ačiū. Kolega Royal sako, kad atsinaujinantys energijos šaltiniai yra brangus, kadangi reikės istoriškai daug investuoti į naują infrastruktūrą ir kad nereikia formuluoti naujų tikslų ir tuo pačiu metu reikėtų harmonizuoti Europos mastu. Ar jūs norite kokiu nors kvotų Europoje? At, tai jūs nebuvote, kai aš kalbėjau, iš kur jūs žinote. Man sakė kolegos. Dėl sąnaudų. Vėjo jėgainių energija kainuoja šiuo metu 5-6 centus. Dėl saulės energijos anksčiau buvo pakankamai daug skeptiškų nuomonių dėl saulės energijos kolektorių tolesnio, tolesnės plėtros Vokietijoje. Ir politiniu lygiu buvo įvairiausių nuomonių. Aš savo vardu ir taip pat kito frakcijos vardu galiu pasakyti, kad 2010-2011 metais buvo siūloma mažinti finansavimą, subsidijavo saulės energijai gaminti. Prieš keturis metus mes tas saulės baterijas galėjome sumontuoti už 50-60 centų už kvadratinį metrą, o dabar jau dabar galima pastatyti, įrengti tas, tuos kolektorius už 9-11 centrų, centrų už kvadratinį metrą. Taigi, tai rodo, koks pokytis įvyko per tą laiką. Taigi, galima vis dėlto susilyginti, sulyginti tuos kaštus, kurie tenka instaliuojant kitas atsinaujančios energijos struktūras. Kita vertus, negalima pamiršti ir atominių elektrinių. Galima e, teikti, kad už 3-3,5 cento galima pagaminti elektros energiją net ir pačioje seniausioje e, atominėje jėgainėje. Tačiau galvojant apie naujas saulės energiją gaminančias jėgainės, vis dėlto turime pripažinti, kad jos yra daug pranašesnės už senasias atominės elektrinės. Vienas dalykas yra uh, daug mažesnis poveikis aplinkai. Kita vertus, negalima teikti, kad šioje srityje reikės daug papildomų sąnaudų dėl infrastruktūros. Žinoma, mes turėtume reinvestuoti, galvokime apie e, šešto dešimtmečio žemėlapį Prancūzijoje. Nebuvo jokių aukštos įtampos tinklų. Buvo galvojama, kad visko, kad energija bus apsirūpinama iš atominių jėgainių Vokietijoje. Taigi tuo metu į infrastruktūrą taip pat reikėjo investuoti ir dabar galvojant apie infrastruktūros kūrimo sąnaudas, turime suprasti, kad tai yra tas pats, ką mes darėme šeštajame dešimtmetyje, kai investavome į anglies ir atominę energetiką. Įsivaizduokite, kad šiandien mes kalbėdami apie tikslus nesulauksime investicijų į atsinaujinančius energijos šaltinius. Klimato tikslai, atsinaujinantys energijos šaltiniai ir finansavimas. Tai yra trikampis, kurio sudėtinės dalis reikia aiškiai įvardinti. Negalima pasakyti, kad mes imsime harmonizuoti skatinimo subsidijavimo sistemas, tačiau neformuluosime jokių tikslų. Jeigu mes bandysime siūlyti kvotas Europoje, tai reikia pirmiausia suformuoti tikslą ir kvotos turėtų vesti į šitą tikslą. Taigi aš pasigendu logikos. Pirmą reikėtų suformuluoti tikslus, o po to jau galvoti apie finansavimo, subsidijavimo e, e, sistemas. Dėl pramonės politikos pabaigai. Šitas klausimas yra labai svarbus. Bert Lange kalbėjo apie tai. Šiandien modulius gamina iš esmės Kinija. Tai nepalanki situacija. Kodėl? Todėl, kad jų bankai tiesiog nevykdė spekulacijų, pateikė e, kapitalą rinkai prieinamą kainą. Darbo kaštai sudaro 6 procentus e, Europoje, o e, kapitalo kaštai sudaro 50 procentų investicijų. Kodėl gaminama Kinijoje pigiau? Todėl, kad ten yra instaliuotos geriausios Kinijos, Šveicarijos e, mašinos, geriausia įranga gaminti saulės baterijas. Taigi, pirmiausia, mes turime pasiūlyti pigesnį kapitalą gaminti šitą. šitą Und jede... šitą, šitą įrangą. Ir šiandien, galvojant apie saulės baterijas, apie jų gamybą, vyksta tiesiog nuožmi kova dėl to, kas pigiau pagamins. Ponas Vidal Kvadras. Dėkoju, pirmininkė. Pranešėjas paminėjo keletą faktų, tarp jų ir tokį, kad atsinaujinanti energetika labai išsiplėtė pastaraisiais metais. Visi galime tą patvirtinti iš savo šalių patirties. Tačiau vis tiek kyla nerimas dėl klimato kaitos, dėl apsirūpinimo energiją, saugumu ir kitų dalykų. Mes visi suvokiame, kad reikia atsisveikinti su iškastiniais energijos šaltiniais ir dedame milžiniškas pastangas tam, kad galima tą būtų sklandžiai padaryti. Tarp 1995 ir 2010 metų atsinaujinančių energijos šaltinių kiekis mūsų energetikoje padidėjo dvigubai ir jos dabar jau beveik siekia 20 procentų visame energijos mišinyje. ko mes visi sutinkame, kad, kai, kad ši sistema turi tam tikrų trūkumų, bet mes pereiname nuo iškastinių šaltinių prie naujos sistemos, kurioje mažiau bus naudojama iškastinio kūro. Tas pasakyta ir 2050 metų kelio plane. Bet mes tą kelią turime nueiti prieš tai išspręsdami vieną kitą problemą. Atsinaujinantis šaltiniai turi būti konkurencingi ir be uh, subsidijavimo. Ir komisija tą patvirtina savo komunikate. Negali būti taip, kad atsinaujinanti energetika bus efektyvi tik tuomet, jeigu ją rems valstybės. Rinkoje jos, šie, ši energija turi tapti konkurencinga pati. Pavyzdžiui, Ispanijoje dabar, atsižvelgiant į tai, kad šalies deficitas auga labai dideliu greičiu, lygiai taip pat auga ir įmonių gaminančių energiją skolos. Komisija paminėjo, kokių yra problemų su tomis atsinaujinančiomis energijomis. Mes ir toliau esame priklausomi nuo iškastinio kūro. Jis yra lengviau administruojamas, yra sunku administruoti atsinaujinančią energetiką ir taip toliau. Mes neatsisakome tikslų remti ir toliau atsinaujinančią energetiką, tačiau valstybėms ilgainiui tai taps nepakeliama našta iš, išlaikyti tą subsidijavimą tam, kad išsilygintų kainos. Taigi reikia ieškoti kažkokio kitos, kažkokios kitos paskatos pagerinti mūsų apsirūpinimo energiją modelį. Neabejotinai reikia investuoti ir į tinklus, jeigu norime daugiau gauti energijos iš atsinaujinančių šaltinių, nes atsinaujinanti energetika yra susijusi su dideliais sviravimais, taigi mes neapsėsime be saugyklų. Komisija tai taip pat nurodo savo komunikate. Taip pat kalbama apie energiją, apie didesnį bendradarbiavimą vidaus rinkoje, apie bendradarbiavimą tarp Viduržėmio jūros regiono ir Šiaurinio ES valstybių ir panašiai. Tai yra didelė programa, kurią reikia toliau plėtoti. Visi sutinkame su tuo, kad atsinaujinanti energetika turi būti tobulinama, turi būti stiprinama, turi būti naudojama kuo plačiau. Dabar tik yra klausimas, kaip, kokiamis priemonėmis tai reikia padaryti. Pone Piper. Dėkoju, ponė Pirinkė. Norėčiau štai ką pasakyti. Man visai neprimtina, kad subsidijuojama tik tai viena energijos rūšis. Aš suprantu, kad turime įvairius fondus mokslo tyrimams ir inovacijoms e, finansuoti, bet e, tas lėšas skiriamas visoms sritims ir todėl negalime sakyti, kad e, galima subsidijuoti tik vienus išteklius. Tuo tarpu, kai kiti ištekliai, kurie galbūt kai kur dar net neatrasti, neturėtų būti finansuojami. Šiandien sakome, kad e, energijos kaina mūsų piliečiams ir žmonėms neprimtina. Mes turime mokslo tyrimus ir inovacijas taikyti, ieškodami e, visose išteklių srityse. Negalime sakyti, kad nėra galima inovacijų siekti taip pat ir iškastinio kūro srityje. Galbūt e, įmanoma būtų siekti skalūnų dujų išgavimo. Galbūt tai yra įmanoma, galbūt yra techno, techninių, technologinių galimybių panaudoti tradicinės dujas. Kodėl norime subsidijuoti tik tai atsinaujinančios energetikos gamybą? E, vargu ar galima surasti vietą, kur saulės energija galėtų būti panaudojama per visus metus. Gal mes neturime vėjo energijos galimybių. Dabar e, neįmanoma tinkamai paskirstyti energiją visoje Europoje, neturime tinkamų galimybių ją saugoti. Tuo tarpu pateikiama taip, tarsi atsinaujinanti energetika yra išsigelbėjimas visai Europai. Man atrodo, reiktų jums paprasčiausiai ateiti į mūsų namus ir pasižiūrėti, koks yra tikras gyvenimas. Dėkuoju, dabar ponas Piper. Ähm, Ačiū pirmininkė. Ponas Turmes jau šį beitą mums pasiūlė. Jeigu mūsų bankai nebūtų taip e, jeigu mūsų bankai nebūtų tiek spekuliavę, tai mes būtumėm turėję dabar daug geresnės sąlygas. Čia jūsų planas, ar jūs čia taip e, norite išgelbėti Europą ir pasiūlyti jai pigų kapitalą, na, tai šiek tiek įdomu. Uh, Na, būtent žalieji visuomet trukdo projektams tapti labiau europietiškiams. Jie dažniausiai priešinasi tam, kad ta rinka galiotų visiems vienodai. Todėl man labai įdomu, kaip jūs nacionaliniuose parlamentuose ketinate savo tas idėjas įgyvendinti. Mano regionas yra labiausiai pažengęs finansinė prasme atsinaujinančios energetikos srityje. Tai yra Münsterio kraštas, mes negyvenam nei kalnuose, nei pakrantėje ir šiaip nieko neipatingas tas mano regionas, jis yra vidury Vokietijos ir jeigu važiuosit per Münsterį, Münsterio kraštą, matysit, kad visur pilnas saulės baterijų, visi namai apstatyti. Mm, fotovoltaikos elementais, netgi specialūs pastatai statomi tam, kad būtų galima uždengti jų stogus tais fotovoltaikos elementais. 70 procentų pas mus e, užauginamų mm, kukurūzų yra skiriama biokūrui gaminti. Mes jau net nebegaminame maisto. Mūsų vėjų parkai sudaro 4 procentus visos Vokietijos vėjų parkų žodžių. Mano kraštas yra puikus pavyzdys, kiek galima investuoti į atsinaujinančią energiją ir kokia iš to yra nauda arba nenauda, nes ta energija yra per brangi, jos niekas ES, Europos vidaus rinkoje nenori pirkti ir dabar jau reikia padaryti išvadas iš šios politikos. Na, atominė energetika, šis traukinys jau nuvažiavo, atsakysiu reaguodamas į jūsų pastabą. Uh, Įprastinė energetika, atominė energetika, visa tai e, veikia. Žodžiu, mums ar taip ar taip mes būsime priklausomi nuo konvencinių energetikos šaltinių ir toliau. Ir šis struktūrinis pasikeitimas, kurio dabar siekiame, vis tiek neapseis be konvencinių energetikos šaltinių. Uh, kolega Vidal Kvadras, aš noriu pasakyti, kad mums nereikia didžių Europos mastų vykdomų programų, kaip tik reikia duoti rinkai galimybių suorganizuoti visą šį procesą pačiai. Jeigu būtų įmanoma fotovoltaikos galimybėmis pasinaudoti pietų Europoje ir importuoti tą energiją iš pietų kraštų, jeigu tą leistų Vokietijos politika. Jeigu mes galėtume iš rytų Europos importuoti biomasę, jeigu tai leistų mūsų politika. Jeigu mes turėtumėm taisyklės Europos mastu, kurios tą leistų, jeigu mes galėtumėm pasinaudoti Lamanšo sąsiaurio vėjo energiją ir parduoti ją pas mus, tai tuomet mums visas šis struktūrinis pasikeitimas, šita reforma būtų daug pigesnė, daug lengviau gyvendinama čia būtent reikia europinio požiūrio. Rinkos ekonomika turi suteikti pagrindinį postumį atsinaujinančių energijų plėtotėjai. Duokite rinkai šansą ir rinka duos šansų mums. Ačiū. Parola Midzaros. Toliau kolega Midzaros. Tökéletesen egyetértek azzal, amit Piper kollega mondott. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pritariu tam, ką ką tik sakė ponas Piper. Uh, Reikia mums e, išsprūkti iš tos e, euforijos, e, kuri supa atsinaujinančią energetiką. Iš tikrųjų, ji yra svarbi energetinio krepšelio dalis, niekas to neneigia. Nenorėčiau sakyti, kad reiktų tą dalį mažinti, bet tai ne vienintelis sprendimas. Neapgaudinėkime savęs, nekurkime nepagristų iliuzijų. Reikia įsiklausyti į tuos argumentus, e, kurie minėjo visus už ir prieš. Ir vienas iš pagrindinių tų argumentų yra konkurencingumas, prieiga prie tų energetinių šaltinių ir techninės galimybės iškelti tos energetikos problemas. Ir šiame kontekste, jeigu pažvelgsime į atsinaujinančių šaltinių svarbą, tai matysime labai margą vaizdą e, įvairialypis energetikos krepšelio panaudojimas yra remiamas įvairiose valstybėse narėse. Iš tikrųjų, kai kur, e, pavyzdžiui, vėjo energetikos plėtra gali sukurti darbo vietų bet e, kitur e, jūs galite rasti ir neigiamų pavyzdžių, nes tos energijos panaudojimas gali pareikalauti didesnių biudžeto išlaidų. Aš manau, kad e, turėtume kalbėti tik tai apie saulės ir vėjo energetiką kaip galinčias mums padėti. Tuo tarpu biomasės, panaudojimas e, tik e, toliau prisideda prie CO2 išlakų. E, paprasčiausiai panaudojant biomasę tik tai e, e, išskiriamas CO2, kuris buvo sukauptas per milijonus metų. Kiek man Žinoma, e, mes iš tikrųjų turime daug galimybių pasinaudoti e, atsinaujinančiais šaltiniais, tačiau neturime e, būti kraštutiniški. Aš pasitikiu ponu Royal, aš manau, kad pranešimas yra tikrai gerose rankose, ketinu jį paremti, nes manau, kad galų gale turėsime labai subalansuotą tekstą. Jis kalbėjo apie tai, kas vyksta Vokietijoje, minėjo vėjo energetiką, bet jeigu pažvelgsite į Čekijos e, Respubliką, kitas kaiminės šalis, tai e, iškyla tų išmoningų tinklų problema. E, reikia galvoti apie specifinius tinklus, e, Kai kurios valstybės narės nori panaikinti egzistuojančią neligybę. Švedijoje kalbame apie 70 procentų, pavyzdžiui, tuo tarpu Slovakijoje e, tų tinklų kūrimas yra labai menkai subsidijuojamas, tad yra labai daug problemų, kurias dar reikėtų spręsti. Je veux dire deux ou trois remarques. D'abord, Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasidalinti keletą minčių. 2050 arba 2100 metais iš vis nebus, taip vadinamo, pirminių energijos, energetikos šaltinių. Įprastiniai energijos šaltiniai naudojami tik laikinai. Aš manau, kad jie apskritai nebeturi ateities. Antra, kai kalbame apie atsinaudančius energijos šaltinius, žinoma, galime pagalvoti apie subsidijavimą iš ES fondų, tačiau kita vertus reikėtų pagalvoti apie atskirus energijos šaltinius konkrečiose regionuose. Vienuose aktuali yra vėjo jėgainių energija, kitur saulės e, baterijų pagaminama energija ir taip toliau. Labai aišku, kad atsinaujinantys energijos šaltiniai turėtų būti plėtojami ateityje ir turime pripažinti, kad jų laukia puikia ateitis. Bus reikalingas e, elektros tinklų restruktūrizavimas, reikėtų vietos ir regioninių bei ES lygmenių e, imtis atskirų projektų, skaidant tinklus. Dėl subsidijų. Jau 50 metų investuojama į atominę energetiką, o rezultatas nuvilintis. Todėl siūlyčiau per kitus 50 metų pakeisti savo požiūrį, tiesiog labiau investuoti į atsinaunančius energijos šaltinius, kad rezultatas nebūtų toks, koks Vokietijoje. Ponas Krocman. Ačiū pirmininkė. Pone Turmesai, Vokietijoje pas mus labai išaugo energijos kainos. Bet galime džiaugtis, kaip žinote, tuo, kad papildoma našta, kuri atsiras dėl atsinaujinančios energetikos, ne, kad jos neteks nešti privatiems asmenims ir namų ūkiams. Na, mes turime gal, galvoti apie tai, kaip dabar tas procesas turi būti. Na, žinoma, niekas čia nepasisakys prieš atsinaujinančias energi energijas. Bet ką daryti? Kaip mes elgsimės tada, kai nešviečia saulė, nepučia vėjas, iš kur tada gausime energiją, kad galėtume gam, ir toliau išlaikyti gamybos stabilumą ir panašiai. Tikrai yra labai įdomus klausimas, kaip mes tai pasieksime be naujų subsidijų. Kodėl saulės energija ir saulės baterijos Kinijoje tokios pigios? Viena vertus, jie subsidijuoja, antra vertus, Vokietijoje ir visoje Europoje įmonės yra mažos. Bosch įmonė, pavyzdžiui, sakė, kad mes norime socialinėje energijoje šio bėtą pasiekti, tač saulės energijos rytyje, tačiau mes nenorime, negauname subsidijų. Mažosios įmonės Vokietijoje ir kitur neturi kapitalo ir negali atlikti reikiamų tokių tyrimų, o didžiosios negauna finansavimo. Turime susijęti įvairius, įvairias galimybės ir įvairius pasiūlymus ES. Jeigu mes to nepasieksime, tai gali būti taip, kad mūsų dabartinės didžiulės atsinaujinančios energetikos kainos prives prie to, kad žmonės jų ims nebenorėti. 60 procentų mūsų mokamos kainos už energiją yra administracinio pobūdžio, tai yra skirtos kažkokiem mm, subsidijom. Tai nėra to, tai, ko siekia vartotojai. Jeigu vartotojai negalės sumokėti tų kainų, tai mums nieko kito nebeliks, kaip tik tai priversti pramonę sumokėti tą didesnę kainą. Ir tai vėl yra blogai. Jeigu 50 procentų visos e, energijos Vokietijoje išgaunama per saulės energiją, tai yra beprotybė, nes ją šią energiją, energiją turi gaminti tie, kur šviečia ta saulė. Žinoma, jūs teisus, tada reikia tinklų. Decentralizacija taip pat gali būti tema. Aš nesu tas, kuris pasisakys tik už didžiasias įmonės. Tačiau vien tik tai decentralizavimo būdu mes nieko neišspręsime. Mums reikia investicijų, reikia tinklų ir panašiai. Vokietijos aplinkosaugos ministras padarė tokį pasiūlymą, kad įmonės turėtų savo pelno 50 procentų investuoti į tinklų plėtrą. Tikrai geras, protingas pasiūlymas. Ačiū. Baigėme te mūsų diskusiją, sako pirmininkė, toliau suteiksiu žodį komisijai. Prašau. Thank you and good afternoon. And of course... Dėkuoju. Labadiena, žinoma, komisija nekantrai laukia jūsų pranešimo. Jūs jau išdėsite įdomių, naudingų minčių kurios buvo paminėtos ir mūsų komunikate. Mes pradėjome tą komunikatą nuo minties, kodėl mums reikia vystyti atsinaujančią energetiką, paminėjome aukštas kainas, kurios susijusios su iškastiniu kūru ir taip pat paminėjome e, būtinybę stimuliuoti tą naujai besivystantį sektorių. Komisijos komunikate buvo akcentuota sąnaudų problema, jūs ją taip pat akcentuojate. Buvo taip pat pasakyta, kad reikia daug nuveikti tas sąnaudas valdant. E, kuo kritiškesnė ekonominė situacija, tuo labiau svarbu pasiekti išsikeltus tekstus ir vystyti atsinaujančią energetiką, kuo galima našiau. Tad komisija parengė savo gairias e, apie paramos schemų reformą. E, nesiūlome vien tik tai e, suderinti, harmonizuoti esančių priemonių, bet norėtume, kad valstybės narės viena iš kitos pasimokytų, perimtų pažangiausią praktiką, kad labiau integruotų atsinaujinančius šaltinius į rinką. Tos priemonės jau yra taikomas valstybėse narėse, jau pereina, e, pereinama nuo e, prisijungimo tarifų prie e, prisijungimų dotacijų, Bet mes ir toliau turime analizuoti paramos schemų efektyvumą. Turime sukurti bendradarbiavimo mechanizmus, kurie leistų e, atsinaujinančius e, energetikos šaltinius vystyti ne vien tik savo valstybėje narėje, bet ir bet kur kitur Europoje. Komisija rengia gairės e, dėl tų bendradarbiavimo mechanizmų. Jūs taip pat paminėjote infrastruktūros poreikius ir žinoma, teisėkuros procese yra infrastruktūros paketas, jo prieimimas bus labai svarbus atsinaujinančias energetikos ateičiai, turime užtikrinti, kad savo vaidmenį suvaidintų ir išmoningi tinklai. Tai svarbus elementas e, ateityje formuojant politiką. E, ar e, paramos schemų reforma, ar infrastruktūros integracija, ar kiti veiksmai, visi jie turėtų uh, padėti energetikos sektoriui žengti į priekį. Yra daug jėgų, kurie bando uh, sulėtinti šią pažangą. E, bet mes neturėtume e, turėti iliuzijų dėl globalių naftos kainų ar klimato kaitos, bet turime užtikrinti, kad visi tie veiksniai e, leistų mums žengti pirmin, siekti pažangos. Turime žvelgti į ateitį, ir lauksime, kad tos idėjos būtų taip išplėtotos, kad jos e, prisidėtų prie Europos energetikos plėtros taip, kad e, prisidėtų prie darbo vietų kūrimų ir augimo. Ir kad visa tai būtų padaryta kuo, mažiausia, kuo mažiausiamis sąnaudomis. Dėkoju. E, ponas Royal, gal apibendrinsite mūsų diskusiją? Kalbėsiu trumpai. Pirma, norėčiau paprašyti, kad aiškiai suformuotume klausimus, dėl kurių nesutarėme. Atidėkime šitos klausimus kol kas į šalį. Kas kaltas, kad patekome tokią padėtį? Sutelkime dėmesį, gal mums pavyks į dabartinę situaciją, konstatuokime, kokia dabar padėtis ir pagalvokime apie atsinaunančių šaltinių ateitį, kokiamis priemonėmis galėtume turėti kuo didesnę naudą ir kaip galėtume maksimaliai sumažinti sąnaudas. Galbūt tuos aštrus klausimus atdėkime į šalį, kadangi į juos atsakymo dabar nerasime vis tiek, negalime viename pranešime aptarti visų pasaulio opiausių problemų. Ir bet galų gale mums prireiks suformuluoti didesnio laipsnio europinę atsakomybę šioje srityje. Suformuluokime siekinius, o po to žiūrėkime, ar pavyks mums juos įgyveninti ar ne. Grazie al collega Roll, volevo intanto. Dėkojame ponui Roll. Noriu Jums pranešti, kad šią temą lapkričio 18 dieną yra numatytas seminaras. Jis prasidės 15 val. O pranešimo projektas turėtų būti pateiktas lapkričio 28-29 dieną posėdžiui. Šio klausimo svarstymą baigime ir periname prie kito darbo tvarkės punkto. Čia komisija pristatys tarp tinklinio ryšio reglamento įgyvendinimo aktus ir pasakys, kokia dabar yra padėtis. Iš komisijos pusės kalbės ponas Tarava. Prašau. Um, yes. Dėkoju, ponė pirmininkė, iš tikrųjų ketinu Jums pristatyti naujausią informaciją apie komisijos požiūrį apie tai, kaip įgyvendinami gyvenimus nuostatos dėl tarptinklinio ryšio paslaugų. Jūs žinote, kad e, reglamentas, kuris buvo priimtas e, birželio mėnesį, numato atskirą tarptinklinio ryšio paslaugų pardavimą. Tas reglamentas uždeda dvi prievalės. Viena vietiniams paslaugų teikėjams, kad e, tarp tinklinės paslaugos e, galėtų būti pateikiamas e, viename pakete kaip alternatyva kitų paslaugų teikėjams ir kad e, būtų uždrausta e, užkirsti kelią prieigai prie tarptiklinių paslaugų, e, kurias teikia kitas tiekėjas. E, reglamentas reikalauja, kad komisija e, priimtų įgyvendinimo aktus, e, numatančius, e, kaip tas nuostatas turi būti įgyvendinamos. Taigi, tuo pagrindu komisija per vasarą įvertino įvairius techninius galimus sprendimus, e, įgalinančius atskirą pardavimą, Visi techninių sprendimų variantai yra žinomi tiems, kurie dalyvavo šiame procese, kai svarstėme tarptinklinio ryšio reglamentą. Yra e, dual imsi ir single imsi sprendimų variantai Tad mes vertinome tuos galimus sprendimus atsižvelgdami į e, tarptautinio lyryšio reglamento penkto straipsnio reikalavimus e, dėl e, vartotojų palankių sąlygų ir prieinamumo. E, tie kriterijai taip pat reiškia, Ir tokias išvadas ir mes priėjome, kad nėra vienintelio techninio sprendimo, kuris tenkintų visus kriterijus ir todėl mes siūlome sprendimą, kuriame yra derinami, kaip ir numato ketvirtas straipsnis, e, keli sprendimai, kurie leidžia e, vartotojui pasinaudoti ir e, gauti duomenų paslaugas ir iš vietos tinkro, tinklo, ir iš e, išorinio teikėjo. Mes ir nusprendėme, kad tai ir būtų geriausias sprendimas siekiant atsijėti tas e, paslaugas, e, kad e, vartotojas galėtų pasirinkti alternatyvų paslaugos teikėją. Iš kitos pusės buvo ieškama techninio sprendimo, e, kuris e, leistų e, klientui, vartotojui tiesiogiai gauti duomenų, prieigą prie duomenų paslaugų iš svečio tinklo. Kaip reikalaujama taptikinių paslaugų e, reglamente. Mes turėjome konsultuoti su Europos reguliuotojais prieš pateikdami savo projektą. Taip ir padarėme rūpiučio mėnesį. E, sulaukėme jų nuomonės, e, kuri sutapa su komisijos nuomonė. Dėl tinkamiausio techninio sprendimo šiuo metu Berek taip pat e, akcentavo, kad vyksta e, darbas, e, techninės plėtros darbas ir todėl yra būtina iš naujo įvertinti, ar siūlomas techninis sprendimas yra pats geriausias ilgalaikėje perspektyvoje. Todėl įgyvendinimo reglamente mes taip pat siūlome, kad kai bus peržiūrimas e, reglamentas dėl, dėl tarptinklinio ryšio 2016 metais, mes taip pat įvertinsime, ar tie techniniai sprendimai, kuriuos dabar siūlome, taip pat neturėtų būti atnaujinti atsižvelgiant į technologijų pažangą. Tad svarbiausias dalykas čia, mano nuomonė, yra tai, kad uh, įgyvenimo reglamentu mes turime suteikti aiškumą pramoniai, kad e, užtikrintume nuoseklų ir e, vieną laikį įgyvendinimą visose valstybėse narėse. Tai yra vienas iš svarbiausių įgyvendinimo reglamento aspektų. Jeigu šis e, reglamentas, kaip siūlo Europos komisija, bus priimtas, bus aišku, kad reikės įgyvendinti mūsų parengtus e, techninius sprendimus. E, Savame suprantama, kad e, reikės toliau dirbti, apibrėžiant, kaip tie techniniai sprendimai turėtų būti įgyvendinti, reikės suformuluoti techninius reikalavimus įrangai, galvoti apie standartizavimo problemą. Bet komisija nenorėtų leistis e, įgyvenimo reglamente pernelyg į smulkmenas, kad e, nesukurtume pernelyg e, nelankstaus instrumento. Mes tik tai norėtume išdėstyti pagrindinis reikalavimus, kuriuos turi atitikti tie du techniniai sprendimai. Ir kaip Berek nuomonėje buvo pareikšta jau pereitą savaitę, reikės tolesnių gairių, kurios detaliau tuos techninius sprendimus apibrėžtų ir išaiškintų e, pramoniai, taip pat e, e, bus svarbu surasti sutarimą dėl kai kurių dalykų, dėl tarpusavio sąsajų ir kitų ir iš tikrųjų būtų geriausia, jeigu pramonė e, pati tarpusavėje susitartų. Ir todėl taip ir sakome e, šiame reglamento projekte. Mes sakome, kad e, paslaugos tiekėjai patys turėtų sutarti dėl techninės sąveikos įrangos, o tai reiškia, kad pramonės atstovai turėtų susėsti drauge ir uh, sukurti tam tikrą bendrą e, pramoninę platformą ir tada komisija ir BEREK galėtų toliau įsijungti į šias diskusijas. E, dabar esame labai e, atsakingame laikotarpyje. Jūs prisiminate, kad atskiras pardavimas turėtų būti prieinamas nuo 2014 e, m. Liepos 1 dienos. Tad e, neliko labai daug laiko iki tol, kol pramonė turėtų e, pradėti įgyvendinti savo sistemas, kad galima būtų laikytis reglamento reikalavimų ir dar prieš priimant įgyvendinimo e, reglamentą yra būtina, kad ir BEREK, ir pramonė, atsižvelgdama į diskusijas, būtų tam pasiruošusi ir pradėtų renkti drauge tam tikras gairias, kad galėtume užtikrinti veiksmingą sprendimą iki 2014 metų Liepos pirmosios. Dėkui. Grazie per questa illustrazione dello Stato. Ačiū už tai, kad apibūdinote situaciją. Dabar žodis pranešėjai. Nibler. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau nuoširdžiai padėkoti komisijai už informaciją. Nuostabu, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį ir pateikėte informaciją apie tarplinio ryšio reglamento įgyvendinimą. Procesas dar tebe vyksta. Berek rekomendacijos yra pateiktos, komisija pateikė savo samprotavimus, o mes, parlamentas, norėčiau dar kartą priminti, kad pabrėžėme, jog labai svarbu įgyvendinti visas techninės nuorodas, nesvarbu, kokios nuomonės laikysis parlamentas, svarbu, kad būtų laikomasi BEREK ir kitų techninių rekomendacijų. Dėkoju už tą techninę informaciją. Be to, 2014 metų data mūsų manimų yra reali, reali, kad tarptaut tinklinio ryšio paslaugos būtų atskirtos nuo kitų paslaugų. Aš manau, kad jūs konsultavotės su suinteresuotomis šalimis ir tikrai e, matote galimybę 2014 metais atskirti tą tinklinio ryšio paslaugas. Ir dar vienas klausimas, nebūtinai susijęs su įgyvendinimu po 2012 metų Liepos pirmosios dienos gavome žinučių iš gyventojų, kurie mm, galvojo, kad įsigaliojus naujam reglamentui gali tekti mokėti už uh, e, persisiuntimą informacijos kilo, kilo Beschwerden ins Haus geflattert oder. Megabaitą mokėti reikės 70 centų. Aš negalėjau patvirtinti tos informacijos, tačiau norėčiau paklausti, ar naujos paslaugos jau yra apmokėsinamos naujaisiais tarifais. Atrodo, kad paslaugos teikėjai iki 12 metų Liepos 1 dienos dar neįgyvenino tų nuostatų, kurios buvo numatytos naujam reglamente. Grazie, mi associo a questa domanda, perché anch'io la stessa curiosità. Ačiū, sako pirmininkė, aš norėčiau prisijungti prie jūsų ir užduoti lygiai tą patį klausimą. Aš irgi girdėjau labai įvairių dalykų apie tai, kaip įgyvendinamas tas reglamentas. O dabar ponia Anders Dotir. Um, thank you. So, um, I... Dėkui, prieš keletą savaičių buvau suorganizavusi draugė su kolega Čarlzu Čičesteriu um, seminarą apie tinklo saugumą. E, buvo kalbama apie e, pertrūkius. E, e, teikiant e, tinklo paslaugas. E, buvo minėta situacija Niderlanduose, kai vienas iš svarbesnių paslaugos tiekėjų prarado sąsają su tinklu. E, tai susijęs su tinklo atsparumo E, dalykais e, ir su tuo, kas atsitinka, kai dalis tinklo nebefunkcionuoja. Aš norėčiau paklausti, ar jūsų dokumente jūs atsižvelgsite taip pat ir į tinklo atsparumo dalykus, kadangi mums atrodo, kad ši problema taip pat yra labai svarbi ir galutiniam vartotojui, bet taip pat ir verslui, kuris nori pasinaudoti bevėliais tinklais. Dėkui. Possiamo dare la parola, ci sono altri interventi. Dėkoju, sako pirmininkė. Gal dar kas nors nori pasisakyti? Jeigu ne, tuomet suteiksiu vėl žodį komisijai, kad ji atsakytų į užduotus klausimus, kuriuos uždavė ponė Nipler ir kiti. Thank you. First of all, we of course always believe in Dėkoju. E, aišku, mes tikime tuo, ką darome, e, vadinasi, tikime ir, kad tie techniniai sprendimai e, iš tikrųjų pradės veikti nuo 14 metų vidurio, bet yra labai svarbu, kaip aš sakiau, išjudinti tą procesą, pradėti veikti. Mes e, žinoma kalbame apie tai su pramonė ir e, aišku, pramonė dabar jau e, yra suinteresuota tomis detalėmis, kaip geriau tuos sprendimus įgyvendinti. Todėl BEREK gairės ir pramoninė platforma turėtų suvaidinti savo vaidmenį. Aišku, tai, kad lieka labai maža laiko, mes ir pasirinkome vadinamąją single imsi e, sprendimą vietiniams e, teikėjams, negu kad du, e, o ne dual imsi sprendimą. Taigi esame tikri, kad šie sprendimai veiks, bet tai pareikalaus įsipareigojimų iš visų suinteresuotų šalių. Dėl kito klausimo turiu pasakyti, kad e, kol kas neteko matyti daug skundų dėl to, kaip e, sistema veikia. E, teko kai kurias problemas spręsti, teko paprašyti, kad nacionalinių reguliuotojų agentūra patikrintų tuos dalykus. E, bet e, nors ir šioje srityje, tarptautinio ryšinio srityje dirbu jau kurį laiką, turiu pripažinti, kad skundų skaičius sumažėjo. Jau mes e, tam tikrą skundų pyko laikotarpį išgyvenome. Bet žinoma, reikia atidžiai stebėti ir palauksime, kada Berek paskelbs savo eilinę ataskaitą. Pažiūrėsime, kokia ten padėtis bus nušviesta, bet stebime atidžiai, esame akylus, e, stebėdami, kad būtų laikomasi taisyklių. E, dėl klausimo apie tinklo atsparumą, aš nemanau, kad konkrečiai gyvenimo reglamentas e, yra skirtas būtent šiai problemai. Bet tai yra viena, vienas iš kriterijų apsprendžiančių techninį sprendimą. Reikalavimas, kad techninis sprendimas užtikrintų, kad privatumo, asmens duomenų saugumo ir tinklų nepažeidžiamumo taisyklės e, bus tinkamai taikomos. E, tad e, rinkdami tinkamiausius techninius sprendimus mes į tuos dalykus atsižvelgėme. Dėkoju, ponė Nibler. Baigs šią diskusiją, jeigu nori, žinoma. Ačiū pirmininkė. Aš tiesą sakant nelabai turiu ką ir pridurti. Ačiū už informaciją, kurią suteikėte ir tikiuosi, kad netrukus pradėsime techninį įgyvendinimą. Mūsų žmonėms to labai reikia, kad žmonės galėtų pasinaudoti tomis taisyklėmis, kurios yra sukurtos, kad jos nuo 2014 metų Liepos mėnesių galės užsisakyti atskiras tarptinklinio ryšio paslaugas ir atskirai už jas mokėti. Tikiuosi, kad tai, visa tai bus įgyvendinta laiku ir iš to, ką Jūs pasakėte, supratau, kad mes einame teisingų kelių. Galbūt metų pabaigoje dar galėtumėte mus informuoti, kokia yra padėtis, kiek esame pasiekę, mums tai tikrai labai padėtų. Ačiū. Dėkojame, sako pirmininkė, šį diskusijos, šį darbo tvarkės klausimą tuo baigsime. Periname prie kito klausimo, tai yra pasaulinė tarptautinių telekomunikacijų konferencija. Tačiau šis klausimas dėje negalės būti šiandien svarstomas, kadangi nėra atsakingos parlamentarės. Mes šiek tiek greičiau baigėme savo darbo atvarkę, todėl dabar iškart perėsiu prie 20 klausimo. Darbo atvarkėje tai yra kiti reikalai. Tai yra sustikimas dėl klimato kaitos. Ir šiandien reikėtų pasiaiškinti paskutinius naujausius dalykus susijusius su tuo. Gal ponia Usko pranešėja galėtų paaiškinti mums, kokia yra padėtis. Pranešėjas ir šešėlinis mūsų komiteto pranešėjas pateikė komiteto parengė komiteto nuomonę dėl rezoliucijos projekto, kurį kartu rengia ITRE ir ENVI komitetai. COP 18, rengiantis COP 18. Mes kartu su ENVI pateikėme atitinkamą pasiūlymą, pateikėme ir pakeitimus. Pone Sartori, mūsų pirmininkė, nusinti aplinkosaugos komitetui Matijas Groti atitinkamą laišką su mūsų pozicija ir mūsų siūlomais pakeitimais. Ar mes galime tam pritarti? Dabar norėčiau suteikti kolegijai žodį šiuo klausimu. E, e, chiedo appunto se vuole madame atrodo, kad jūs, ponia Utskok, negirdėjote, ką aš jums sakau. Gal jūs galėtumėte mums paaiškinti, apie tą laišką su pakeitimais, kuris buvo nusiustas e, kitam komitetui. Mes suderinome mm, visus pakeitimus su šešėliniais pranešėjais, nes norime, kad įtrė komitetas taip pat dalyvautų rengiant atitinkamą rezoliuciją. Ar galite ką nors pasakyti dėl to, dėl pakeitimų ir panašiai? Pone Unskok. E, tak so mycket, eh, Patricia Toja. E, Jag vill också... Dėkoju. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už tai, kad padėjo man dirbant šį darbą. Kaip ir paskutiniai, pastaraisiais, ankstesniais metais pramonės ir aplinkosaugos komitetai buvo labai suinteresuoti ir labai glaudžiai bendradarbiavo rengintis tam e, klimato konferencijai. Mes tengiamės parengti bendrą, bendrą poziciją. Žinoma, nebus labai paprasta pasiekti vieningos pozicijos visais klausimais, tačiau bent jau parlamente reikėtų to visomis išgalėmis siekti. Anas iki kalbėjom apie Durbano konferenciją, apie Durbano procesą, ten ES turi vaidinti, turėjo vaidinti labai svarbu vaidmenį, nors rezultatai mūsų iš esmės netenkino. Tačiau kiti konferencijos dalyviai vis dėlto labai su pasigerėjimu kalbėjo apie tai, ko siekia ir ko jau yra pasiekusi Europos Sąjunga. Dabar mums reikia konkrečių veiksmų, kurie paremtų mūsų klimato tikslus. Mes turime siekti, kad temperatūros didėjimas nebūtų neperžengtų dviejų laipsnių ribos. Ir šis tikslas turi būti susijęs su atitinkamos investicijomis į tvarios, tvarę energetiką, su investicijomis į tvarius gamybos procesus ir paslaugų teikimą. Visa tai yra iš, išdėstyta minėtame dokumente. Galite apie tai paskaityti mūsų patiktoje santrokoje. Pirmininkė, dėkojame poniai Ulskokį, yra pranešėję šią temą ir jeigu niekas nenori nieko pasakyti, tai laikysime, kad šis laiškas yra priimtas ir dabar norėčiau pasakyti tokį dalyką. kai ką reikia pasakyti dėl protokolo. Šiandien ryte vyko koordinatorių posėdis ir sprendimai turi būti išvardinti. Mūsų komitetas 13 metais vyks į Pietų Koreją ir Japoniją, į Seulą ir Tokijų, bei vyks į internetinio valdymo forumą, kuris vyks Baku. Šal, pačioje ES, vyksime į Lietuvą, kuri kitais metais pirmininkaus ES, Graikiją, kuri taip pat pirmininkaus ir į Seviliją, Taragoną. Tai yra trečioji kelionė kitais metais. Taip pat yra numatyti penki klausimai, moterys ir ICT. Visą tai smulkiai gausite raštu. Tai bus vieši klausimai. Be to dar yra klausimai, kurie vyks 2012 metais, vieni pirmieji iš jų susiję su duomenų apsauga, o kiti su debesų kompiuterija. Tai yra gruodžio mėnesį vykstantis renginiai arba galbūt kitų metų sausį. Taip pat kalbėjome apie klausimų žodžių pateikimo galimybę koordinatoriai sutarė, kad šis žodinis klausimas bus užduotas e, lapkričio mėnesį plenarinėje, plenarinėje sesijoje. Pranešimų skirimai debesų kompiuterija tenka EPP frakcijai, kitas bioekonomika Europai tam tenka ECR frakcijai ir žodinis klausimas su rezoliucijos projektu bus pateiktas pat, e, atominių elektrinių patikimumo testų klausimais. Tai tiek būtų informacijos iš koordinatorių posėdžių, kadangi nėra kolegos rytats, kuri turėtų kalbėti atitinkamų klausimų ir negalime tęsti mūsų posėdžio Tai dabar turėsime turbūt daryti per traukėlę, o paprašysime komisijos narių atvykti šiek tiek anksčiau į atitinkamą posėdžio dalį, juk mūsų posėdis na, yra lankstus. Kitas mūsų posėdis vyks lapkričio 5 dieną Briuselėje ir ten susitarsime dėl kai kurių konkrečių terminų. Na, o dabar dar šiek tiek palūkėsime ir pažiūrėsim galbūt atitinkamą kolegę, kuri pristatys kitą klausimą, jau yra pakeliui.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 Encore deux minutes. Si, si, je vais dire. Monsieur Sarel, comment celle-là Allora, eh, mi dicono che appunto non è ancora arrivata Madame Richards. Allora... Man eh, pranešė, kad pono Richards nėra, tad aš eh, eina kalba apie mm, pasirengimą Doha. Atsiprašau, pasaulinė konferencija tarptautinių komunikacijų tema e, Junktinėse Arabų Emiratuose e, turėtų būti parengtas pareiškimas raštu ir išsiuntinėtas visiems komiteto nariams, jie tada galėtų pareikšti savo pastabas, eina kalba apie pasirengimą dideliai, svarbiai pasauliniai konferencijai. Na, o dabar posėdį baigsime. Sustiksime lapkričio penktą dieną.